nario pareigomis. Man labai malonu pasveikinti parlamente Kanados delegaciją, kurios nariai sėdi diplomatų galerijoje. Delegacijai vadovauja ponas David Tilson. Kanados parlamento Kanados Europos parlamentinės asociacijos vadovas. E, čia yra Ontarijo, Kvebeko, Labradoro ir Britų Kolumbijos atstovai. Parlamentarai atvyko į Briuselį susitikti su kolegomis iš Europos parlamento, e, Europos parlamento delegacijos ryšiams su Kanada nariais 36 bendrojo e, tų delegacijų susitikimo proga. Taip pat mes girdėjome apie tragiškus įvykius Otavoje parlamento kalboje e, spalio 22. Norėčiau išreikšti užuojautą dėl tų įvykių ir taip pat išreikšti susižavėjimą tuo, su kokia drąsa ir kaip ištingai Kanados žmonės atremė to, šį išpolį. Iškilus grėsmiais ypač svarbu apsaugoti vertybės, kuriomis visuo, paremtas visuomenių gyvenimas Kanadoje ir Europoje. Aš tikiuosi, kad mes toliau sustiprinsime e, jau įsišaknyjusius mūsų parlamentų ryšius. Ir malonu dar kartą pasveikinti visus. Passiamo ora alle votazioni. Dabar periname prie balsavimo. Pone Jalas Sender. Atsiprašau, pirmininkė. Norėčiau pasiūlyti visiems pasidžiaugti tuo, kad zondas Rosetta susileido. Tai tikrai didelės Europos kosmoso tyrimo agentūros sėkmė. Tai tikrai didelis Europos technologijų pramonės pasiekimas. Aš tikrai visiškai pritariu Jums, ponia Jala Sender. Kaip buvęs komisijos narys atsakingas už uh, kosmoso erdvę, tą, tą patį sakau. Dabar perdame prie ponios Hautalos pranešimą.